Tuo labiau, kad transporto komitetas mūsų pasiūlymą prieimė balsų daugumą. To, uh, inform... Norėčiau Jūs informuoti, kad uh, toks buvo transporto ir turizmo komiteto vidinis sutarimas, jam pritarė taip pat ir ponas Simpsonas. Ponės ir ponai, po šios diskusijos yra vienas pasiūlymas dėl rezoliucijos. E, jį tą pasiūlymą teikia transporto ir turizmo komitetas. Prašyčiau. Again, in... Dar kartą buvau informuotas, kad buvo sutarta komitete. Prašome padiskutuoti tik dėl to kitą kartą arba komitete, ne mano prievolė šitą reikalą išspręsti. Diskusija baigta. Rytoj balsuosime 11.30. Ladies and gentlemen, next point. Ponės ir ponai, kitas darbo tvarkės punktas yra klausimas, į kurį atsakoma žodžiu reglamento dėl energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo ir 2014 metų ACER biudžeto įgyvendinimas. Pirmiausia, suteiksime žodį klausimo autoriai, poniai Jordan. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Iki kitų metų vidurio turime baigti kurti e, energetikos vidaus rinką. Mes Europos lygmenyje, lygmenyje dirbame lyg ir neblogai O REMI, taip vadinamas reglamentas, e, nustato, kad energetikos reguliavimo institucijų bendarbiavimo agentūra ACER e, tampa pagrindinė agentūra, kuri turi nustatyti, ar nėra piknaudžiavimo informacija, ar nėra pažeidimų. Ir mes taip pat įgyvendami remit reglamentą turime užtikrinti glaudų bendradarbiavimą, kad galėtume gerai dirbti Turime e, deramai finansuoti ASER agentūrą ir užtikrinti, kad ji turės pakankamai žmogiškojų ištik, išteklių. E, tokiu būdu mes galėsime e, užtikrinti tvirtą ASER agentūros įvaizdį. Jai turi būti skiriami derami ištekliai šiais metais tri, mažiau 3 milijonais eurų skirta šiai agentūrai. Ir e, komisija 14 metais numato beveik 5 milijonais mažiau eurų e, skirti agentūrai. Ir problemą dar paaštrina tai, kad nenumatyta įsteigti e, papildomų pareigybių, reikia iš viso 55 naujų etatų. Ir atsižvelgiant į šių ir kitų metų biudžetas ir negalės įsigyti reikalingos įrangos ir e, programinės įrangos ir tai kelia didelį susirūpinimą. Mes gavo informaciją e, dėl biudžeto projekto ir e, matome, kad projekte nematyta pakankamai lėšų agentūrai, kad ji galėtų atlikti savo e, užduotis, pavyzdžiui, įsteigti Europos e, operatorių energetikos sektoriuje registrą ir e, panašius dalykus. Reikia taip pat užtikrinti glaudžius ryšius tarp rinkoje veikiančių organizacijų, e, skelbti informaciją. Agentūra atsakinga ir už informacijos mokslinės informacijos skelbimą ir už e, glaudesnį bendradarbiavimą su kitomis agentūromis, pavyzdžiui, ESMA. Ir e, mes e, išreiškėme savo susirūpinimą, jeigu ASER negalės atlikti savo užduočių, tai įsivyros džiunglių įstatymas vidaus rinkoje mes turime užtikrinti, kad bus užkirstas kelias piknaučiavimui, sukčiavimams ir turime daryti viską, ką galime, kad e, reglamentas remit bus įgyvendintas, kad jo įgyvendinimui nekils pavojus. E, mes turime užtikrinti elektros ir dujų rinkos skaidrumą ir taip pat E, tai susijęs su energetikos kaina. Taip pat e, norėčiau e, iškelti klausimą, ar rimtai tikrai ketinama kitais metais baigti kurti energetikos ir dujų vidaus rinką ar biudžeto taisimas, šių metų biudžeto taisimas leis agentūrai įsigyti būtiną įrangą ir kaip ASER gali įsigyti būtiną įrangą nepakoregavus šių metų biudžeto. Taip pat noriu pakla, pasakyti, paklausti, ar komisija yra pasirengusi patvirtinti e, rimtą svarų biudžetą kitiems metams, kuris e, nekeltų pavojaus geriam vidaus rinkos funkcionavimui. E, mes Pona ir ponios, turime prisiminti, kad mažinimas toks lėšų gali atnešti daugiau žalos negu naudos. Mes turime užtikrinti ACER agentūrai deramą finansavimą. Mes kalbame apie vartotojų, e, pagarbą vartotojams ir jų gerovę. Night, uh... Noriu pasakinti komisarą Oettingerį, atvykusi vėl į mūsų naktinį posėdį, suteikiu jam žodį. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ponios ir ponai. Norėčiau padėkoti kolegė Jordan, kad ji jau kuris laikas domisi šios svarbios agentūros veikla ir kelia klausimus, kurie susiję su šios agentūros veikla. Acer yra jauna agentūra, prieš dviejus metus jai patikėtos energijos mažmeninės rinkos priežiūros funkcijos ir taip pat ji turi kovoti su piknaudžiavimu energetikos didmeninėje rinkoje. Ji turi stebėti rinką, vertinti jos pokyčius, taip pat vykdyti įgyvendinimo teisės aktus ir būti budri bei tinkamai naudoti jai paskirtas lėšas. Ji apdoroja labai daug duomenų, todėl jai reikalinga sudėtinga įranga, kad ji galėtų padėti šiai agentūrai įveikti jai keliamus uždavinius. 2013 metais iš komisijos vidaus išteklių buvo papildomai numatyta agentūrai lėšų įsigyti kompiuterinę ir programinę įrangą. Mes numatėme lėšų Ir dabar labai svarbu, kad biudžeto institucija pritartų šiam siūlymui ir kad šita informacijų technologijų platforma būtų įsigyta už skirtas iš rezervo lėšas. Jeigu bus pritarta kitai finansiniai programai, tai joje taip pat bus numatyta lėšų įsigyti informacinėms technologijoms ir taip pat duomenų apdorojimo įrangai. Tai vienas dalykas, tai yra informacinių technologijų klausimas ir programinės bei kompiuterinės įrangos įsigėjimas. Tačiau labai aišku, kad dirbti su šiomis informacinėmis sistemomis turi pakankamai kvalifikuotas ir pakankamas skaičius personalo. 15 etatų jau buvo paskirta. Ir mes tikimės, kad 2014 metais pakaks lėšų, kad būtų galima apmokėti į šias vietas priimtus priimt, mokėti algas šiems priimtiems darbuotojams. Ir mes tikimės, kad per penkerius metus komisija vis dėlto sutaupys palaipsniui nuo 1 procento iki 5 procentų darbuotojų. Tai yra uždavinys ir institucijoms ir valstybėms narėms. O ESA o Acer kurti papildomas darbo vietas šiame kontekste yra žinoma sudėtinga. Todėl mes su Acer sutarėme, kad dabar turimos lėšos ir turimas personalas turėtų būti perskirstomas ir kad tas perskirstimas Acer viduje bus tikrinamas ES komisijos tarnybų. Taigi, remit yra pasiūlyta ne tik tai komisijos iniciatyva, šiaip savo, bet šitas pasiūlymas turėtų padėti užtikrinti skaidrumą vidaus rinkoje ir svarbu, kad vartotojai gautų daugiau informacijos apie kainodarą ir kad būtų išvengta piknaudžiavimo. Aš Dėkuoju Jums už domėjimąsi šį, šią temą ir tikiuosi tolesnio dialogo su Jumis. Dėkuoju. Komisijos nariui norėčiau suteikti žodį dabar poniai Macei Kukovičiui. Dėkuoju, pirmininkė. Pone komisarė, jeigu mes tikrai Gerimas komisarė, jeigu mes rimtai galvojame apie e, vidaus energetikos rinką, e, turime suvokti, kad e, kas yra vienas iš svarbiausių veiksnių. ASER agentūra yra viena iš svarbių elementų ir jos būstinė yra Slovenijoje. Mes E, turime galvoti apie tai, kaip funkcionuos Europos agentūra. Man sunku e, suprasti, kad gali taip skirtis poreikiai, pavyzdžiui, personalo prasme ir lėšos skiriamos. Taip pat kalbame apie požiūrių skirtumą dėl e, reikalingo etatų skaičiaus ir būtino finansavimo. Aš Noriu paklausti, ar mes tikrai rimtai galvojame apie tą agentūrą, ar tikrai Europoje norime e, sekti, kokia yra situacija energetikos rinkoje. Ir e, mes e, turime tada atitinkamai ir elgtis. Matome, kad numatytas milijardas eurų infrastruktūrai O ASER e, kaštai yra iš tikrųjų maža tik tai labai tų visų lėšų dalis. Mes e, suprantame, kad dabar gyvename krizės laikais, bet turėtume tokiu būdu siekti sumažinti euroskeptiškas nuotaikas, kurios labai išiškėjo. Dėkojame. Dabar žodis ponui Koreje Dekampos. Dėkoju. E, pirmininkė, dėkoju e, komisarui. Europos energijos rinkos stebėsna priklauso nuo infrastruktūros, nuo tarpusavio jungčių, siekiant užtikrinti aukštus standartus, aplinkos apsaugą. E, turime užtikrinti, kad šitas sritis išliktų kompetentinga ir laikytųsi mūsų reglamentų. ASER agentūrai čia tenka svarbus vaidmuo. E, mums reikia užtikrinti energijos rinkos skaidrumą, užtikrinti tinkamą ASER veiklą ir turime užtikrinti, kad REMIT bus teisingai įgyvendinamas. O tai reiškia, kad e, ASER agentūra turi veikti veiksmingai. Jeigu pažiūrėsime į biudžetą, e, tai pamatysime, kad e, komisija, lyginant su šiais metais, siūlo maždaug 11 milijonų eurų sumažinti jį sumažinti iki 11 milijonų eurų nuo maždaug 15 ir 600 milijonų. Kiek be kainuotų šitą agentūrą tinkamai administruoti, mes turime užtikrinti, kad ji veiktų gerai. E, mes žinome, kad e, kitos kadencijos komisijoje dirbs kitas komisaras, bet e, Jis negalės užtikrinti be tinkamo finansavimo, kad ASER dirbtų tinkamai. Kalbame apie menką biudžetą lyginant e, su energetikos pramonė apskritai. Mes e, turime geresnio sprendimų e, prieimimo šitoje srityje Europoje. Pirmininkas, e, norinčių pasakyti, pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą nėra, paprašysiu komisaro Oettingerio užbaigti diskusiją. Iš tikrųjų reikia stiprios tarnybos, kad ji padėtų užbaigti kurti Europos energetikos rinką. Jūsų pasiūlymams aš pritariu neprieštaraudamas. Galvojant apie vadovų tarybos sprendimus, taip pat galvojant apie tarptautinio valiuto fondo rekomendacijas, turime pripažinti, kad mūsų biudžetas yra pakankamai nedidelis. Galvojant apie tai, kad reikia mažinti 5 procentais darbuotojų skaičių ir kartu pageidauti didinti etatų skaičių, tai reikštų, jeigu mes taip elgtumėtėmės mes Eiser atžvilgių, kad kitos agentūros atstovybės valstybėse narėse turėtų būti mažinamos dar labiau skirtos, todėl mūsų kol, kolegos komisijoje, taip pat jūsų kolegos kituose komitetuose, ko gero turėtų pergalvoti savo akcentus, kadangi energetikos politikoje forsuojant tam tikrus aspektus, turint omenyje bendrą ekonomikos ir verslo kontekstą ir numatant kitus e, kriterijus, tektų pakeisti mūsų siūlymus apskritai. Taigi, mažinant agentūrose darbuotojų skaičių, didinti šioje agentūroje darbuotojų skaičių yra labai prieštaringas pasiūlymas. Dabar klausimas, kaip Eiser dabartinėmis lėšomis ir dabartiniais resursais galėtų įgyvendinti savo uždavinius, kaip ji turi, galėtų bendradarbiauti su nacionalinėmis institucijomis. Mes manome, kad ji galėtų išspręsti savo jai patikėtus uždavinius ir jeigu po dviejų metų konstatuotumėte, kad nepavyksta to padaryti, tuomet būtų galima kartu su jumis tartis apie papildomą finansavimą. Dėkoju ponui komisijos nariui. Noriu paskelbti, kad diskusiją baigiame. Ponės ir ponai, kitas plenarnis posėdis įvyks rytoj trečiadienį spalio 9 dieną nuo 9 iki 2 valandos po pietų ir paskui nuo 15 valandos iki 23 valandos. E, programa yra paskelbta.